So meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gerbiami ponai ir ponios, mėly kolegos, mielos kolegės, mes šiek tiek vėluojame, bet vis tiek norėčiau jau pradėti mūsų posėdį dėl to, kad vis dėlto laikas mus spaudžia. Ehm, Pane Lichtenberger, nori pasisakyti dėl darbo tvarkės, ar ne? Uh, Pone Lichtenberger, iš karto žodis jums ir suteikiamas, prašom. Turiu prašymą, rytoj transporto komitete bus balsavimas nuo 9 iki pusės pirmos, iš viso yra 2000 pakeitimų pateikta. Norėčiau pasiteirauti, ar negalima būtų šiandien svarstyti klausimą susijusiu su biudžeto skyriumi. Pirmininkas, pabandom, kuris ten darbo tvarkės klausimas buvo. Galima tai padaryti. Panašu, kad niekas neprieštarauja. Tai yra biudžeto tvirtinimas. 22 klausimas. Gerai, jis bus aptartas šiandien prieš posėdį, e, uždarą posėdį. E, tarp e, šešto ir septinto klausimais ir, ir įterpiamas. Taigi darbo tvarkė yra koreguojama. So, das ist zunächst einmal. Taigi, šiandien po to, kai bus e, pono Albertinį klausimas, tuomet e, aptarsime ir teisminius ginčius. Na, o paskui iš karto po balsavimo e, bus pradėtas svarstyti 23 klausimas duomenų apsauga. Paskui bus kalbama apie Luigi Berlinger klausimas. Jis rytoj bus svarstamas po 17 klausimo. Na, o šiandien dar e, turėtumėm aptarti ir klausimą susijusi su e, Belgijos konstitucija. Pono Štatler imuniteto klausimą tarsime vėliau. Jis dabar susirgo, netvyko, taigi e, tas klausimas yra atidedamas. Na, taip pat ponios Lichtenberger prašymų 22 klausimas bus varstomas šiandien. Ar daugiau klausimų nėra? Tai tuomet darbo atvarkė patvirtinta. Norėčiau jūs, jūs informuoti, kad mes buvome pakviesti dalyvauti ponios Reding renginyje. Rytoj tas renginys prasidės trečią valandą po mūsų posėdžio. Ten bus kalbama ir apie uh, Stokholmo programos uh, peržiūrą. Būtų labai gerai, jeigu jūs e, galėtumėte dalyvauti tame renginyje. Taip pat norėčiau jūs informuoti, kad rytoj reikės elektroninių balsavimo kortelių, kad galėtumėm balsuoti. Dabar protokolas. Yra pateikti du protokolai lapkričio 6 ir 19 dienų. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks pastabų, tai tuomet laikysime, kad tie protokolai patvirtinti. Toliau ketvirtas klausimas. Noriu pasveikinti E, Kipro ministrą poną Liuką. Jis šiandien atvyko pas mus visiškai prieš pat kalėdas, besibaigiant Kipro pirmininkavimui. Jis mums pateiks pranešimą, vėliau galėsime padiskutuoti. Taigi, gerbiamas ministrė, sveikinu Jūs atvykusi pas mus ir žodis Jums. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Κύριε... Πόνια, πήρμενικέ, gerbiami parlamento nariai, Pirmiausia, <clears throat> norėčiau Jums padėkoti už galimybę pristatyti pirmininkavimo darbus, kurie buvo užbaigti per antrąjį 12 metų pusmetį. Kipro pirminin... Kipras pirmininkavimo metu daugiausia dėmesio skiria tam, kad Europa būtų geresnė, veiksmingesnė ir piliečiams, ir kaimynams. Kalbant apie teismų bendradarbiavimą civilinėse bylose, šioje srityje pirmiausia norėčiau pakalbėti apie Briuselio pirmojo reglamento peržiūrą. Tai yra teismų bendradarbiavimo pagrindas civilinėse bylose. Šis reglamentas numato, šiame reglamente yra numatomos taisyklės, kurios yra susijusios su tarptautinė jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose. Ir taip pat e, šio reglamento pagalba galima lengviau pripažinti teismų sprendimus ir juos įgyvendinti. Jūsų bendradarbiavimo ir paramos dėka mes toliau tęsėme ankstesnių pirmininkavusių valstybių pažangą ir mums pavyko užbaigti dėrybas šiuo klausimu Kipro pirmininkavimo metu. Pasiūlymas buvo patvirtintas per pastarąjį bendrų reikalų ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdį. Na ir reglamentas buvo pasirašytas gruodžio 11 dieną. Jį pasirašė Europos reikalų ministro pavaduotojas ir Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas. Taigi aš naudot, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos parlamentui ir ypatingai pranešėjai Žladevskai už uh, puikų bendradarbiavimą. Kipras pirmininkavo metu taip pat svarstė bendrai požiūrį, rengiantis gruodžio mėnesio bendrų reikalų tarybai, kur buvo svarstomas pasiūlymas dėl abipusio apsaugos priemonių pripažinimo civilinėse bylose. Šis pasiūlymas dėl reglamento yra labai svarbus Europos piliečiams ir buvo prioritetas mūsų pirmininkavimo metu. Vyko nemažai posėdžių darbo grupėse. Šio pasiūlymo tikslas yra sukurti visapusišką teisinį pagrindą tam, kad visos apsaugos priemonės, kurios yra patvirtinamos vienoje valstybėje narėje, kad jos greitai ir veiksmingai būtų pripažįstamos kitur. Ir Tokiu būdu galima užtikrinti laisvą tokių priemonių judėjimą ES. Taigi šis pasiūlymas yra paskutinis iš teisėkuros paketo, kurio bendras tikslas yra sustiprinti nukentėjusiųjų teisės ES. Ir tas paketas papildo 2011 m. direktyvą 99 kurioje kalbama apie apsaugos reikalus baudžiamojoje teisėje, baudžiamosiose bylose. Ir per pastarąjį bendrų reikalų tarybos posėdį, gruodžio 7 dieną, tarybos posėdėje buvo patvirtintas bendras požiūris dėl šio pasiūlymo ir tikimasi, kad pirmininkaujant Airijai ir toliau mes tęsime bendradarbiavimą su jumis, kad būtų galima šią priemonę patvirtinti kuo galima greičiau. Dabar pasiūlymas dėl reglamento, dėl saugojimo orderio. Tiesiog juo bandoma sumažinti išlaidas ir įveikti įvairias kliūtis, su kuriomis turi susidurti kreditoriai, kuomet jie bando susigražinti skolas, kurios e, yra patirtos kitoje šalyje. Pagal šį reglamentą bus e, sukurta nauja bendra europinė procedūra tarp valstybinėms tokioms byloms. Ir ten yra labai detaliai numatytos nuostatos, kur atsižvelgiama ir į skolininkų garantijas ir tokiu būdu kreditoriai gauna galimybę pasinaudoti europiniu orderiu, pagal kurį yra blokuojama skolininko sąskaitoje kitoje valstybėje narėje. Kipras mano, kad toks reglamentas prisidės prie ekonominio augimo, kadangi bus kur kas lengviau susigražinti skolas iš kitų valstybių ir bus lengviau, bus lengviau įmanomi tarp valstybiniai sandoriai. Taigi tai yra ypatingai aktualu atsižvelgiant į sudėtingas ekonominės sąlygas. ES mes dėl to šią reglamentui skiriame daug dėmesio. Mes surengėme daug svarbių darbo grupės posėdžių, kurių metu pirmasis komisijos pasiūlymo svarstymas buvo užbaigtas. Na, o antrasis naujojo teksto svarstymas irgi pasistumėjo į priekį. Turėjome galimybę aptarti šį pasiūlymą ir per neoficialų tarybos posėdį e, Liepos mėnesį, susitikimas vyko Nikosijoje, ir taip pat per tarybos, bendrų reikalų tarybos posėdį, apie tai buvo kalbama, posėdis įvyko Luksemburgė spalio mėnesį. Visų tų darbų rezultatas buvo politinių gairių patvirtinimas per pastarąjį bendrų reikalų tarybos posėdį įvykusi gruodžio mėnesį. Gairėse teigiama, kad politinis tikslas yra sukurti naują bendrą europinę procedūrą, pritaikant Europos orderį. Be kita ko, reglamentas bus įgyvendinamas tik tais sandorių atveju. Ir tas surprizo efektas bus e, naujas elementas, kuris ir įrodys e, to orderio naudingumą. Galiausiai taryboje buvo akcentuojama, kad reikia pasirūpinti ir kreditorių teisėmis, lygiai taip pat kaip ir skolininkų teisėmis. Taigi tokių gairių patvirtinimas mūsų vertinimu leis pasiekti pažangos tolesnėse pasiūlymo diskusijose. Naujame reglamento pasiūlyme dėl santokinės teisės ir skirtumų tarp, skirtumo santokos skirtumo lygin, santoką lyginant su registruota partnerystė. Čia buvo keli pasiūlymai pateikti Europos komisijos 11 e, metų kovo mėnesį. E, tuose pasiūlymuose kalbama apie skirtumą tarp buvusių sutoktinių ir registruotų partnerių tarp valstybinėse bylose. Kipras e, pirmininkamo metu daug dėmesio skiria tiems dviems reglamentams. Mes planuojame keturias dviejų dienų posėdžius ir taip pat konferencijas planuojame spalio mėnesį. Vyko, atsiprašau, spalio mėnesį e, toksai susitikimas Kipre. Aleksandra Tain buvo viena iš kalbėtojų tame posėdėje. Na ir tie du pasiūlymai dėl reglamento buvo aptarti išsamei. Na, o trečiasis peržiūrėto e, teksto svarstymas irgi buvo užbaigtas. Per tuos posėdžius buvo pasiekta nemažai pažangos ir buvo suderinti požiūriai dėl įvairių dalykų. Na, o per paskutinį tarybos posėdį sutikus valstybėms narėms. Tų dviejų reglamento pasiūlymų gairės buvo galiausiai patvirtintos ir mes manome, kad dabar bus lengviau siekti pažangos dėrybose dėl šių pasiūlymų. Tos bendrosios gairės yra susijusios su tam tikrais jurisdikcijos klausimais, kalbant apie santokinę nuosavybę ir atitinkamus santykius tarp sutuoktinių ir taip pat teismų sprendimų pripažinimo. Yra siūloma, kad e, tos pačios bendrosios gairės, kurios e, yra numatytos e, paveldėjimo teisėje, gali būti irgi čia pritaikomos. Ir darbo grupė panalizuos, kiek tos bendrosios gairės reglamente dėl sutoktinių gali būti pritaikomos ir reglamente dėl registruotų partnerių. Kipras pirmininkavimo metu pradėjo diskusijas dėl reglamento pasiūlymo dėl bendros Europos pardavimų teisės, nors aišku tai nebuvo mūsų pirmininkavimo prioritetas, tačiau mes e, išanalizavome pasiūlymo pirmąjį priedą ir atsižvelgiant į tarybos posėdžio sprendimą, kuris buvo priimtas birželio mėnesį, kaip jūs visi puikiai žinote, tai yra ypatingos reikšmės klausimas turintis teisinių poveikių, teisinių padarinių visiems suinteresuotams asmenims. Ir mes pirmininkavimo metu manėme, kad būtų reikalinga skirti pakankamai laiko, kad būtų galima įvertinti bendrai visas pozicijas ir kad būtų galima na, numatyti rezultatus kad visi galėtų išsakyti savo nuomonės ir kad mes galėtumėme visų išklausyti Ir kalbant apie daugiametę finansinę programą ir pasiūlymą dėl reglamento, dėl teisingumo programos, čia aš norėčiau pažymėti, kad tarybai pavyko pasiekti bendro, dalinio bendrojo požiūrio 12 metų birželio mėnesį. E, Į tai patenka visas tekstas išskyrus kelis klausimus. Pirmiausia, biudžeto sumos ir dar vienas klausimas susijęs su narkotikų prevencijos politika, ar ji turėtų patekti į tą teisingumo programą. Dabar kalbant apie biudžeto sumas, vyksta dabar horizontaliosios dėrybos, na, o kalbant apie narkotikų prevencijos e, programą, pirmininkaujantį valstybė dabar veda diskusijas ir e, nusprendėme, kad reikia surasti sprendimą iki metų pabaigos. Taigi šioje srityje ir e, sprendžiant iš Jūri ir Libė komitetų pranešėjų nuomonės, panašu, kad Europos parlamentas e, sutinka su taryba eilę įvairių svarbių klausimų, kaip antai, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas teisėjų apmokymams. Taryba sureaguodama į Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 12 metų kovo 14 dieną dėl teisėjų mokymų. Šį klausimą, šiam klausimui skiria daug dėmesio minėtoje programoje. Jie išskiria kaip vieną iš prioritetinių. Visi sutinkame, kad teisėjų mokymai yra labai svarbus elementas, kuriuo būtų galima propaguoti europinę teisminę kultūrą, teismų kultūrą, kuri būtų aktuali ne tik teisėjams, bet ir e, advokatams, prokurorams ir kitiems e, teisės profesionalams. E, dabar kalbant apie finansavimą, komisija visuomet vertins pasiūlymus nustatytų kriterijų pagrindu, o į tuos kriterijus įeina ir Europinės pridinės vertės įvertinimas, vertinant konkretų siūlomą veiksmą. Ir dėl puikaus bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir pirmininkaujančios valstybės. Trilogo posėdžiai prasidėjo iškart ir buvo pasiekta daug pažangos. Du trilogo posėdžiai jau yra įvykę nuo šio pasiūlymo. Buvo susitarta dėl eilės klausimų. Dėl Europinio teisingumo, čia irgi darbas yra pasistumęs į priekį mūsų pirmininkavimo metu, įskaitant ir trečiąjį portalą. Tai buvo gyvendinta spalio mėnesį ir taip pat numatytos buvo papildomos funkcijos. E, šiame portale mes sprendžiame štai kokius klausimus ir propaguojame štai kokius klausimus. EGN tinklapio duomenų perkelimas, kalba eina apie civilinės ir baudžiamesias bylas, ta informacija perkeliama į, Europinio, į elektroninio teisingumo portalą. Taip pat informacija, kuri GNAA tinklapyje pateikiama apie baudžiamasias bylas, ji bus perkeliama į elektroninio teisingumo europinį portalą. Ir remiantis susitarimu dėl duomenų bazių perkelimo iš europinių kompetentingų teismų, tie duomenys perkeliami į europinį teismų atlasą civilinėse bylose ir į elektroninio teisingumo portalą, taip pat ryšių strategiją traukiant, e, numatant, kuo galima daugiau lankytojų tokiuose portaluose, taip pat specialios kampanijos, reklaminės kampanijos yra numatytos 13 metams, e, tai būtų tokios reklaminės kampanijos e, teisės leidiniuose, publikacijose, na ir įvairi strateginė veikla reklamuojant šį portalą. Tai būtų uh, reklamos socialinėse platformose ir audiovizualinė medžiaga. Kitos e, reklaminė, kiti reklaminiai veiksmai 13 metais, e, Europos pilietybės metais dar yra aptariami. Tik norėčiau priminti, kad įsiekros pasiūlymas dėl elektroninio teisingumo. Tikimasi, kad jis bus komisijos pateiktas 13 metų pradžioje. Mes tikimės ir laukiame to pasiūlymo su dideliu susidomėjimu. Taip pat norėčiau pažymėti, kad dabartinis veiksmų planas dėl elektroninio teisingumo, kuris buvo patvirtintas 2008 metais, baigs galiojas 13 metų pabaigoje. Todėl kitais metais įvyks įvairių veik vėlių darbų bus daroma dėl teisėkros pasiūlymų ir bus parengtas naujas veiksmų planas po 13 metų, kuris bus pradėtas įgyvendinti. Bendras patentas, bendras europinis patentas, tai nėra į mano atsakomybę patenkantis klausimas, bet vis tiek turėčiau matyti e, tai paminėti, paminėti tą darbą, kurį uh, yra atlikęs ir jūsų komitetas, kad būtų galima greičiau įgyvendinti šį pasiūlymą. Norėtumėme padėkoti ponui Len, Rapkai ir ponui Baldasarė, nes be jų pagalbos mums nebūtų pavykę sulaukti tokio svarbaus momento ES ties, tie du reglamentai šiandien buvo patvirtinti aplinkosaugos taryboje ir tikimės, kad pirmininkantį valstybė pasirašys juos rytoj. Taigi mums liko tik tai bendro teismo susitarimo pasirašymas, ratifikavimas. Tikimės, kad kaip ir planuota, tai įvyks e, vasario 18 dieną. Na ir pabaigai dar norėčiau padėkoti Jums už artimą konstruktyvų bendradarbiavimą pirmininka, Kipro pirmininkavimo metu, siekdami bendrų tikslų, tai yra teisingumo, laisvės ir saugumo srities sustiprinimo, mes visuomet puikiai su jumis bendradarbiavime ir aš mielai atsakyčiau klausimus. Ačiū ministrė už tikrai tokį įspūdingą pasisakymą. Ačiū ir Jums už bendradarbiavimą. Būtent per praėjusią savaitę pranešėjas ir aš dalyvavome pasirašant, tvirtinant reglamentą. Na, taip pat šitą savaitę buvo pasirašytas ir patentų reglamentas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, buvo žengtas žingsnis į priekį. Ypač turint omeny tai, kad paprastai tos šalis, kurios pirmininkauja metų pabaigoje, visą laiką susiduria su ta problema, kad pirmininkauja ne šešis mėnesius, o iš tikrųjų gali intensyviai dirbti tris su pusę mėnesio, bet nepaisant viso to, tikrai pasiekėte įspūdingos pažangos, taigi už tai Jums dėkoju viso mūsų komiteto vardu.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 kad jie savo pirmininkavimo metu padarė tai, ką jie ketino padaryti. Sakyčiau, kad iš tikrųjų jie labai sėkmingai dirbo. Norėčiau padėkoti už aktyvų bendradarbiavimą ir už tuos du didelius Europos teisės darbus. Tai yra tiesiog puikus pavyzdys. Labai ačiū ir linkiu sėkmės tolimesame darbe. Pane Tain, ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui. Mano abu dosie tikrai smarkiai pasistumėjo į priekį. Visų pirma, tai buvo priekybos teisė. Aš tikrai esu labai dėkingas už tai, kad Kipras buvo nusiteikęs taip atvirai. Mums labai patiko ir konferencija Nikosijoje. Ten buvo aptarti labai svarbus klausimai. Dar kartą noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų buvo gerai dar kartą pakalbėti apie tai, kaip galima rinkti teisėjus Europos teisingumo teismą. Taip pat dėl skaidrumo direktyvos, man atrodo, vėlgi trilogas labai smarkiai pasistumė priekį, nors e, tos trišalės darybos vyko labai sudėtingai. Uh, Aš iš jūsų, kaip Kipro, labai daug ir nesitikėjau, nes vis tiek esate maža šalis, bet esu labai maloniai nustebinta, kad buvo pasiekta tokia įspūdinga pažanga. Och jag vill också... Mm, iš tikrųjų norėtumėm padėkoti visur čia mūsų susirinkusio vardu. Žinome, kad Kipras puikiai nedidelė šalis, prie Duržėme jūros. Ir mes iš tikrųjų jautėme, bent jau anksčiau, kad Kipras nedidelė šalis. Tačiau jos pirmininkavimo metu mes pamatėme, kad ji ne tik maža, nuostabi, graži šalis, bet ir labai svarbi Europai šalis. Todėl, kad jūs pirmininkavimo met, jūsų pirmininkavimo metu Jūs iš tikrųjų padarėte labai daug, ledus pralaužėte. Pavyzdžiui, kaip patent, Europos patentos rytyje, tokie klausimai, kurie jau senai laukia sprendimo. Jūs daug ką sprendėte labai sėkmingai ir manau, kad dabar mes net keletą dešimtmečių jaust, jaustime o, Kipro prezidentavimo rezultatus. Taigi, kaip sakiau, kad tai labai graži, nedidelė šalis, bet ji gyvybiškai svarbi Europai. Mes dabar galime pasakyti, kad pasibaigiant uh, Kipro pirmininkavimui, kad yra dar klausimų, kurie neišspręsti, pavyzdžiui, pabėgėlių klausimas, prieglaušio prašymas. Taip yra likę klausimai, bet manau, kad ateinačiais metais mes prisiminsime Kiprą kaip labai svarbią Europai šalį. Taigi visų mūsų vartų norėčiau nuoširdžiai padėkoti jum ir palinkėti jum ramybės metų dabar po šitokių temptų pirmininkavimo metų. Atrodo, daugiau niekas a, neprašo žodžio, galbūt jūs norėtumėte atsakyti. Ponas pirmininkė, Mes paprastai atsiprašome dėl to, ko nesugebėjome padaryti. Ir aš iš tikrųjų labai susijaudinęs dabar ir nepaprastai laimingas e, girdėdamas tai, kad mes e, padarėme bent tiek, kiek buvome žadėję. Taip, mes nedidelė šalis. Bet man atrodo, kad jūs visi E, turėjote progos e, pasidžiaugti Kipro svetingumu, bent jau tie, kas apsilankė mūsų šalyje. Mes turime bendrą tikslą - Europos e, teisingumo, saugumo klausimai. Ministre, labai ačiū, iš tikrųjų buvo labai graži diskusija, aš jums linkiu gražių kalėdų ir laimingų naujų metų. O dabar siūlau eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Iš tikrųjų dabar turėtumėm pereiti prie ponios Rotberent pranešimo. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Kadangi aš esu pranešėja dėl ES pareigūnų tarnybos nuostatų, manau, kad iš tikrųjų iki šios dienos e, visi klausimai jau turėtų būti aptarti. Taigi man atrodo, kad e, metams artėjant pabaigos reikėtų trumpai apie tai padiskutuoti, tam, kad aš jums galėčiau paaiškinti, kokia yra dabartinė situacija. Aš būčiau norėjusi, norėjau jums iš tikrųjų pateikti kokiu nors ypatingų naujienų Strasbūrė. E Aš buvau susitikusi su šešėliniais pranešėjais, jie visą laiką labai malonus, bendradarbiauja, bet manęs irgi pasteravo, o kas yra naujo, aš atsakiau, nieko naujo. Galbūt šiek tiek šis tas ir pasikeitė, bet didelių naujienų nėra. Ir kitiems kolegoms norėčiau paaiškinti, kokia yra dabartinė situacija. Taigi, Iš tarybos pusės nėra jokių naujienų, nebuvo jokių oficialių pokalbių su kokia nors pirmininkaujančia tarybai šalimi, nebuvo jokio trilogo. Pirmininkaujantis Kipras negavo jokių dėrybinių įgaliojimų, nes valstybės narės turėjo apsispręsti, turi, norėjo palaukti sprendimo dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Buvo manyta, kad lapkričio 22-23 dienomis bus priimtas sprendimas ir tuomet viskas bus aiškiau, e, ką daryti ir su kitais klausimais. Na, o dabar laukime, kas atsitiks vasario 7-8 dienomis, kokie yra mūsų tolimesni žingsniai. Pirmininkaujantis Kipras iki pat savo pirmininkavimo pabaigos um, tiksliau šiandien jau pateikė savo pirmininkavimo ataskaitą Koreperui. Na ir šioje pažangos. Ši pažangos ataskaita praktiškai nesiskiria nuo Danijos pirmininkavimo ataskaitos šiuo klausimu. Yra keletas smulkmenų, apie kurias jau kalbėjo ir Danija, bet kol kas vis dar uh, nesutarta, pavyzdžiui, dėl kontraktinių agentų. Viskas yra kitaip, negu kad mes norėjome. Taip pat tą patį galėčiau pasakyti ir apie metodus, paskaičiavimus, maksimalius paskaičiavimus. Beje, pažangos ataskaita, kurią pateikė Kipras, yra kai kas labai gražus. Aš paskaitysiu originalą. Ten kalbam apie pensijas. Ir siūlomas pensinis amžius. Kipras mano, kad komisijos pasiūlytas pensinis amžius yra tinkamas, o dabar paskaitysiu angliškai, kas parašyta. Cituoju. Vis dėlto ryšys tarp pensinio amžiaus ir gyvenimo trukmės turėtų būti užtikrintas. Na, o taip pat reikėtų panaikinti taisyklę dėl ankstyvo išeimo į pensijos be jokių sankcijų. Kai kurios valstybės narės nori pensinį amžių su, apjungti su vidutinė gyvenimo trukme. Man atrodo, kad tai yra fantazijos. O dabar dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo komisijos pasiūlyme yra numatytas 5, 5 procentų dydis kaip minimalus dydis. Panašu, kad Po poros dienų, gruodžio 20 dieną, taryba patvirtins pažangos ataskaitą, su ja bus susipažinta. Šioje pažangos ataskaitoje aprašyta dabartinė situacija, kaip kas masto, ką, kaip elgesi taryba, tačiau e, nėra jokių darybinių įgaliojimų iš tarybos pusės. Vėlgi situacija yra lygiai tokia pati kaip ir, ir prieš aštuonis mėnesius vasario 7-8 dieną turėtų būti patvirtinta daugiametė finansinė perspektyva. Vasario 11 dieną jau pirmininkaujant Airijai vyks darbo grupės posėdis ir aš tikiuosi, kad visiškai ne, netrukus bus sušauktas ir trilogo susitikimas. Mes jau seniai sakome, kad e, ta. Uh, tarnybos nuostatų dalis, kuri dar galioja, yra susijusi su paskaičiavimo metodu ir vadinamoji special levy, specialiuoju mokesčiu. Mes žinome, kad abu šie aspektai yra susijęs su teisės aktu, kuris baigia galioti šių metų gruodžio 31 dieną. Taigi nuo sausio pirmos dienos teisės akto nebeliks. Ir tai taip pat reiškia, kad nuo sausio pirmo dieno, ne, pirmos dienos nebelieka ir to special levy. E, komisarė Šefkovič. Komisarė, e, komisaras Šefkovič e, pateikė laišką Koreperui, kur buvo e, skatinama, reikalaujama ir toliau naudotis tą patį paskaičiavimo metodą ir special levy buvo prašyta e, viską pratesti dar bent vieneriems metams, norint užtikrinti, kad e, sausio mėnesį automatiškai nepadidėtų atlyginimas. Dėl to kad nebus atskaičiuojamas tas solidarumo mokestis special levy. Na, o koreperas, nuolatinio atstovų komitetas savo posėdėje, kuris įvyko prieš porą savaičių, tai buvo prieš Strasbūrą, ketvirtadienį. Ir koreperas apsvarstęs šį klausimą išreiškia labai vairių pozicijų. Buvo sakyta, kad būtų galima pratesti solidarumo mokesčio taikymą, bet ne metodą. Metodo ne. Man atrodo, kad tai yra tikras vaikų darželis. Ko gero vis tiek vėliausiai balandžio uh, gegužės birželio mėnesiais jau bus naujas teisės aktas ir vis tiek viską reikės perskaičiuoti. Man atrodo, kad būtent tokia yra situacija. Toliau. valstybės narės negalėjo balsuoti kvalifikuotą balsų daugumą už metodo pratesimą ir solidarumo mokestį. Valstybės narės nenorėjo, kad nuo sausio pirmos dienos padidėtų darbuotojų atlyginimas. Belgija, Luksemburgas laikėsi tokios pozicijos. Junktinė karalystė jokių būdų nenorėjo pritarti paskaičiavimo metodo pratesimui. Aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė supranta, kaip tas metodas veikia bet ko gero tiesiog norėjo viską sukomplikuoti. Kaip kas sako žurnalistai, iš patikimų šaltinių, ne tik aš, bet ir kiti iš Korepero girdėjo, kad yra tokių valstybių narių, tokių sostinių, kurios mano, kad žiniasklaidoje kad visai gerai, kad žiniasklaida kalbama apie tai, kad darbuotojų atlyginimai didėja 5,5 procento. Vis dėlto nebuvo kvalifikuotos balsų daugumos ir koreperas tą labai komplikuotą, sudėtingą komisijos pasiūlymą, pasiūlymą nepatvirtino. nebuvo, sukaupta, nebuvo surinkta balsų dauguma, taigi komisijos pasiūlymas nebuvo patvirtintas. Komisija turi sergėti sutartis ir kiekvienais metais turi atlikti tiek pensijų, tiek ir atlyginimų korekciją. Komisija tai privalo padaryti, nes yra atitinkami teisės aktai. Taip pat Vėlgi ir čia nebuvo kvalifikuotos balsų daugumos. Išskyrus Belgiją ir Luksemburgą, be šių šalių nebuvo nei vienos valstybės narės, kuri būtų parėmusi tokią idėją. Na, o šiaip e, šešios, septynios e, didelės arba vidutinio dydžio šalis prieštaravo, taigi nebuvo surinkta kvalifikuota balsų dauguma. Aš kaip pranešėja, o taip pat ir kaip privatus asmuo, manau štai ką. Dėl to fakto, kad e, koreperas negalėjo patvirtinti paskaičiavimo metodo ir solidarumo mokesčio pratesimo. Uh, Aš kalbėdama su žurnalistais kritikavau valstybių narių bejėgiškumą, nesuprasti to, kad yra būtina taikyti tokias priemonės, būtina jas pratesti. Taryba tiesiog nesugeba susitarti dėl e, pensijų perskaičiavimo, o taip pat ir dėl darbuotojų atlyginimo perskaičiavimo. Metodas perskaičiavimui yra numatytas teisės aktuose. Kol kartu su kolega Baltazarė, kalbėdama su žurnalistais, aš išsakiau, kokia yra Europos parlamento pozicija. Yra akivaizdu, kad taryba nepripažįsta dabar egzistuojančių teisės aktų. Tai reiškia, kad vėl bus kreiptas į Teisingumo teismą, Ir vėlgi Europos teisingumo teismas turės apsispręsti, neturėdamas dalies veiksmų laisvės. Aš tikiuosi, kad valstybės narės uh, geriau laikosi teisės aktų, negu kad jos tai demonstruoja Bruselėje. Dažnai pastebime, kad atvykę į Bruselį valstybių ir vyriausybių vadovai uh, E, smarkiai pasikeičia ir staiga pradeda kalbėti visai kitaip negu kad savo sostinėse. Ponas pirmininkė, mes pastaraisiais mėnesiais tikrai daug dirbame, taigi aš noriu padėkoti ir šešėliniam pranešėjui, ir sekretariatui, kurie taip pat daug dirbo. Man tau, kad čia tarp mūsų yra ir komisijos atstovų. jie gal irgi turės ką pasakyti. Na, o iš mano pusės stacija štai kokia, kokią jums pristačiau ir papasakojau. Ačiū. Pane Lichtenberger. Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pritarti kolegijai Rotberent dėl to, kokia yra dabartinė situacija taryboje. Mano nuomonė, Tikrai negalime toleruoti to, kaip taryba bando įvairiais metodais nepaisyti parlamento pozicijos. Panašu, kad taryba kenkia pati savo. Mes galų gale visi priklausome Europos Sąjungai, esame Europos Sąjungos dalimi Negalime sakyti, kad blogiukai sėdi e, Bruselėje, o visi geriečiai e, Vienoje, Berlyne ar dar kažkur. Tai man atrodo, kyla problemų dėl to, kad Europoje labai nedaug žmonių supranta, kas iš tikrųjų vyksta institucijose. Paprastai dėl visko yra apkaltinama Europos Sąjungoje ir man atrodo, iš tikrųjų didelė problema e, bendraujant su visuomenė. Manau, kad e, susirūpinimą kelia tai, kad tai atsitinka jau ne pirmą kartą, taip atsitinka su daugeliu dosie, o dabar iš tikrųjų viskas labai keista. Juk kai kurios valstybės narės vis velėsi polemiką dėl šių klausimų. Mes jau balsavome Aš anomet mūsų frakcijos vardu pristačiau įvairių pakeitimų, pavyzdžiui, dėl to, kad tas solidarumo mokestis būtų progresyvus. Mes taip pat diskutavome ir apie labai aukštas, labai didelės pensijas. Galbūt tokiu atveju irgi reikėtų įvesti solidarumo mokestį. Taip pat mes uh, svarstame, ką daryti dėl tų uh, išmokų, kurios mokamos savo kilmės šalis palikusiems darbuotojams. Tai galbūt galėtų būti kažkokia fiksuoto dydžio išmoka. Jeigu asmo visą laiką dirba Briuselėje arba ilgą laiką dirba Briuselėje, galbūt jau jis nebeturėtų teisės tokią išmoką. Uh, Aš manau, kad reikėtų aiškiai apibriežti atlyginimą, mokestį. Mes jau apie viską balsavome, dabar matome, kad bendros pozicijos nėra. Ir aš ypač piktinuosi tarybos politiką, manau, kad politika, tarybos politika yra žalinga ir mums tai taip pat kelia problemų, nes mes negalime E, nuolat banks, baksnuoti pirštu, nu, nuvykę į savo sostinės. Kas yra kaltas, kas yra atsakingas už visą tą situaciją? Man atrodo, kad šioje situacijoje labai aišku, kas yra už viską atsakingas. Pane Taip, prašom. Ja, ich kann nur unterstützen, Frau Lichtenberg. Pone Lichtenberger, aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl išmokos nebemokėjimo tiems, kas jau metų metus gyvena Briuselėje. Manau, kad tai tikrai gera mintis. Pone Rotberent gana linksmai pakomentavo uh, ryšį tarp pensinio amžiaus ir gyvenimo trukmės. Panašu, kad kai kurias valstybės narės tai piktina. Aš prisimenu, kad mes parlamente bandėme uh, patvirtinti nuomonę dėl bendro pensinio amžiaus ir mūsų pasiūlymas sužlugo. Prisimenu, uh, kai kurie ministrai sakė, jeigu visas pensinis amžius, jeigu bendras pensinis amžius būtų 67 metai, tai pas mus pensininkų iš viso nebeliktų, nes pas mus gyvenimo trukmė yra labai nedidelė. Deja, aš nuolat painioju Sloveniją ar Slovakiją, nebeatsimenu, apie kokį, kokios šalies ministrą aš kalbu, sako kalbėta. Vis dėlto tai buvo viena iš šių šalių, pasižiūrėjau, kokia yra statistika ir iš tikrųjų ten taip ir yra. Šių metų pavasarį Vokietijoje pirmą kartą buvo štai kokia situacija. Buvęs VDR pilietis e, gyveno vidutiniškai tiek pat, kaip ir buvęs VFR pilietis. Ir mums prireikė 23 metų, kad būtų suvienodinta vidutinė gyvenimo trukmė abiejose buvusiose Vokietijose. Rytų Vokietijoje ir Vakarų Vokietijoje. Taigi ta gyvenimo trukmė rytų Europoje tik labai palaipsniui priartėja prie vakarų Europos gyventojo vidutinės gyvenimo trukmės. Taigi aš tikrai suprantu e, rytų Europos šalis, kurios nenori taip prailginti vidutinę e, pensijinio amžiaus, nes ten žmonės gyvena trumpiau. Aš norėčiau pateikti klausimą. Nors jūs balsavote ir kitaip, bet aš anomet balsavau už komisijos pasiūlytą e, papildomą sekretorių e, kategoriją. Norėčiau pasiteirauti apie tai, taryboje dar kalbama, ar jau iš viso tas klausimas kažkur dingęs. Ačiū. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasisakyti, sako pirmininkas. Manau, kad reikia aiškiai išsakyti poziciją dėl 5,5 procentų. Taryba yra kalta, kad nepavyksta susitarti. Kai kurios valstybės narės e, nepriema komisaro Sefkovič pasiūlymą. Man tiesąkant visai tas pats, ar bus tas padidėjimas 5,5 procentų ar ne. Uh, Bet man nepatinka, kad žiniasklaida nuolat yra kritikuojama Europos Sąjunga. Dar vieną dalyką noriu aiškiai pasakyti. Visiškai netrukus Europos Teisingumo teismas priims dar vieną sprendimą dėl paskaičiavimo, dėl korekcijos metodo. Ir man įdomu, ar Teisingumo teismas priims tokį patį sprendimą kaip ir pirmą kartą. Uh, Man atrodo, kad tiesiog bandoma apeiti teisės aktus. Ir jeigu e, tam tikrų profesijų atstovai tai daro, pažiūrėjau, mano šalyje už tai yra baudžiama. Valstybės narės turėtų laikytis Europos teisingumo teismo sprendimų, nes ir jos taip pat turėtų laikytis teisės aktų kaip teisės įstatymų kuriejos taryba. Ne mes priemėme tokius teisės aktus. Anomet tas teisės aktas taryboje priimtas vienapusiškai, visos valstybės narės to norėjo. O dabar taryba bando e, visą kaltę suversti mums. Taip pat man susidaro toks įspūdis, kad didžioji mūsų problemų dalis ir man toks įspūdis susidaro iš daugelio pokalbių, dialogų su vairiamis valstybėmis narėmis, o taip pat ir e, su mano atstovaujama šalimi. Panašu, kad elgiamasi vaikiškai, tiesiog pavydima tiems darbuotojams, kurie dirba Bruselėje. E, Paprastai žmonės mano, kad e, Briuselėje dirbantis žmonės gauna pernelyg didelį atlyginimą, o jie patys pernelyg mažą. Tiesiog yra pavydima ir būtent dėl to kyla visos šitos problemos. Kai kurių valstybių narių e, tarnautojų atlyginimai žymiai išaugo. atlyginimai gerokai padidėjo, o kai kuriuose šalyse galbūt tas padidėjimas nebuvo toks didelis. Man atrodo, kad ne šiame likmenyje turėtų būti sprendžiamas šis klausimas. Jau maždaug pusmetį e, esame atsidūrę aklygatvyje. Mes esame patvirtinę savo uh, poziciją, bet negalime pajudėti nei milimetro į priekį, nes viską blokuoja taryba. Apie tai kalbėjo ir pane Rotberent. Taryboje niekas nebevyksta. Nėra net jokios tendencijos suformuoti daugumą dėl mandato. Viskas sukasi tik apie ilgametę finansinę perspektyvą. O kaip Jūs manote, ar iš tikrųjų uh, ta ilgametė finansinė perspektyva gali diktuoti sąlygas ES pareigūnų tarnybos nuostatams. Man atrodo, kad ne. Reikia rasti teisingą sprendimą. Yra nemažai pasiūlymų dėl vadinamųjų privilegijų sumažinimo. Apie tai dabar nekalbame, bet tikrai negali būti uh, tokia situacija, kad vykstant diskusijoms dėl daugiametės finansinės perspektyvos e, turi dėl to nukentėti jau dabar veikiantis ES pareigūnų aparatas. Tokia būtų mano esminė pastaba iš mano pusės. Dabar vėl žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Iš tikrųjų yra neįtikėtina, kad ES pareigūnų tarnybos e, nuostatai, ten esančios taisyklės, pažiūrėjau, dėl paskaičiavimo metodo. Buvo, kaip jūs paaiškinote, 2003-2004 metais vienbalsiai patvirtintos taryboje. Viskas įsigaliojo 2004 metų gegužę. O panašu, kad taryba dabar apsimeta, kad nieko bendro su tuo neturi. Senosios valstybės narės viską pamiršo, naujosios valstybės narės apsimeta, kad joms e, aki negalioja. Panašu, kad iš teisės aktų mes išsi, e, vis, visi išsirankio tik tai, kas jiems patinka. Dėl paskaičiavimo metodo. Pažvelkime į tai, kokia yra valstybių narių situacija. Tarkim, 2012 metais Vokietijoje atlyginimas didėjo 4,3 e, procentais, Belgijoje e, arba Prancūzijoje ar Luksemburgė atlyginimas didėjo 2,4 procento. Tarkim, jungtinėje karalystėje 0,9 e, e, procento, Italijoje 0 procentų, Ispanijoje minus 3 procento ir vidurkis susidaro 1,7. Pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote, kad tiesiog e, pavydama Bruseliui. Dėl naujos sekretorių kategorijos, na, taryba nieko čia ypatingo nepasakė. bandoma tiesiog e, kuo daugiau sutaupyti, taigi apie šitą pasiūlymą netgi nekalbama, nekomentuojama. Aš nesišaipau dėl to, kad pensijinis amžius yra siejamas su gyvenimo trukme. Tiesiog manau, kad galbūt kiekvienais metais galima pasižiūrėti, kokia yra gyvenimo trukmė, kas dviejus, trejus metus vėl iš naujo galvoti apie pensinį amžių. kokiamis sąlygomis žmonės dirba, kokios patirties yra sukaupę. Man atrodo, kad mes dirbantis e, teisės komitete, ko puikiausiai tai suprantame. Dabar dėl tų išmokų žmonėms, kurie persikėlė gyventi Bruselį iš savo kilmės šalių. Expa, expat allowance. Ką tai reiškia expat allowance? Pagalvokime, kad kažkas dešimt metų dirbo viename darbe Aišku, anksčiau jis gyveno kažkur kitur ir, tarkim, atvyko į Bruselį dirbti iš kitos šalies. Yra labai griežtos taisyklės dėl to, kada ta išmoka mokama. Įsivaizduokime, kad asmo persikelia gyventi į kitą šalį ir tuomet jis kaip užsienietis gauna papildomą išmoką. Čia noriu atkreipti jūsų dėmesį porą aspektų. Paprastai žmonės pradeda dirbti būdami 25-35 metų amžiaus. Po 10 metų asmo jau yra 35-45 metų amžiaus. Vėliau e, jo atlyginimas yra sumažinimas gerokai. Žmonės jau yra sukaupę nemažai patirties ir iš tikrųjų patys geriausi tiesiog pakeičia darbą, jie įsidarbinę kokiai nors advokatų kontorai ar pramonės sektoriai ar uždirba daug dar daugiau, o tie, kurie nėra patys geriausi, lieka dirbti institucijose. Ar mes to norime? Na ir štai dar vienas klausimas. Pagalvokime apie diplomatus, diplomatinę tarnybą. Be abejo, diplomatai gauna didelės išmokas. Ir ne vien tik dėl to, kad, tarkim, jis pen, diplomatas penkerius metus pagyveno Afrikoje, tris metus Bruselėje, septynerius metus Meksikoje. Uh, Taip pat diplomatams yra ir daug įvairių kitokių lengvatų. E, koreperas nenori mums visko to atskleisti, visų šių detalių apie visas lengvatas. Tai gal tuomet, tuomet valstybės narės panaikin, tegu panaikina lengvatas ir savo diplomatams. Kodėl mes turime apsunkinti tik ES institucijų darbuotojų gyven, gyvenimą? Kodėl uh, E, to nedarome e, žmonėms, kurie dirba nuolatinėse atstovybėse, ambasadose. Žinome, kad diplomatai niekada nenukenčia. Aš tikrai norėčiau, kad institucijose dirbtų patys geriausi žmonės. Norėčiau, kad jie būtų sukaupę daug patirties. Nenorėčiau tiesiog, kad institucijose žmonės būtų iššūkdomi, apmokomi, o tuomet jie mus paliktų. Uh, Aš labai griežtai esu nusiteikusi prieš pasiūlymą panaikinti tokias išmokas užsieniečiams. Toliau dėl solidarumo mokesčio. Taip iš tikrųjų valstybės narė šiuo metu e, tiesiog juokiasi iš tokio mokesčio. Taryba sako, na, jūs galite ir toliau tą lengvatą taikyti 3, 4, 5 mėnesius, o mes vaikysimės populizmo. Pirmininkė, jūs esate visiškai teisus. Man atrodo, kad visiškai teisėtas tas solidarumo mokestis, jis yra tam tikras įrankis, instrumentas, e, kuris nervina valstybės norės, bet mūsų nervai stiprus, tikrai stiprus. Dabar jau panašu, kad pradedami e, nešvarų žaidimai, na ką darysi, jeigu kalbame apie mus. Ir dėl solidarumo mokesčio pakeitimo aš tikrai visai galėčiau įsivaizduoti, kad tai pasikeistų. Gal iki 2016 metų jis ir pasikeis, bet ką mes gauname mainais? Nieko. Eva, tikrai aš nepritarčiau tam, kad būtų, kad būtų sumažintos pensijos arba sutrumpintas pensi, su, sumažintos pensijos. Tik labai nedaug kas gauna maksimalę pensiją. Daugelis 70 procentų negauna. Viskas vėlgi priklausys nuo metodo. Uh, Taryba norėtų, kad nebūtų atsižvelgiama į infliaciją ir taip pat siekiama pensiją sumažinti 6 arba 8 procentais. Kad ir kur žmogus dirba, aš tikrai nenorėčiau mažinti jam pensijos. Nepritariu tokiam pasiūlymui. Jeigu galima, jeigu reikia sutaupyti, galima taupyti kažkur kitur. Pavyzdžiui, galima um, e, taupyti vertimo sąskaitą, juk nebūtina versti visus dokumentus. Pan, paprastai girdisi tik tos valstybės narės, kurios reikia garsiausiai, pavyzdžiui, Niderlandai. Aš e, tikrai nenorėčiau, kad, nemanau, kad viskas, kad visi dokumentai turėtų būti išversti į olandų ar danų kalbą. Aš esu pasiruošusi e, ieškoti objektivaus sprendimo. Tikrai pagalvokime, kur galime sutaupyti, galbūt e, mes galime susitaupyti personalo sąskaitą arba pastatų sąskaitą. Kokias pasiekmes viskas turėtų? Panašu, kad taryba tiesiog žaidžia savo žaidimėlius, uh, panašu, kad taryba nori nekvalifikuoto darbuotojų, kurie praktiškai nekalba užsienio kalbomis, kurie nuolat keliauja tarp Bruselio ir savo sostinių. Paprastai jų e, žinios yra žemesnės negu kad vidutinio lygio. Tai gal jie tegur lieka sostinėse su savo pavydo e, kompleksais. Man atrodo, kad iš tikrųjų, jeigu reikia sutaupyti, taupykime teisingai ir apsispręskime, kur galima sutaupyti administracinių kaštų sąskaitą. Bet, mėly kolegos, jeigu taryba žongliruoja skaičiais, kaip kad, pavyzdžiui, tai melai daro Junktinė karalystė, tai aš manau, kad turėtumėm jiems paaiškinti, ką tai reiškia. Man asmeniškai nėra jokių problemų, jeigu uh, ne po trijų, o tik po dvylikos mėnesių sutvirtinamos lėšos iš struktūrinių fondų. Man tų lėšų iš struktūrinių fondų nereikia, man tas pats. Pavyzdžiui, dėl žemės ūkio fondo lėšų. Koks man skirtumas, kada jos pervedamos? Iš tikrųjų, galima ir čia dar daugiau sutaupyti personalo sąskaitą. Aš žinau, kad komisija laikosi labai griežtos pozicijos, uh, Ponas Baroso žino, kokia yra parlamento pozicija, bet norėčiau, kad daugiau būtų dėmesio e, skiriama ir darbuotojų kokybei. Jeigu taryba nori ir toliau žaisti savo žaidimėlius, tai jau nesitegu, ji nesitikė, kad e, ir mes tam pritarsime, kad mes išsakysime savo pritarimą. Ačiū. Galbūt komisija norėtų ką nors pasakyti. Much, like Aš norėčiau tik taip pasakyti, kad komisija labai susirūpinusi dėl to, kad visą tai taip atidėliojama. Žinoma, tai tiesiog kenkia institucijų stabilumui. Mūsų pasiūlymas dėl pareigybių reglamentavimo jau visi metai praėjo. Ir prieš aštuonis jau mėnesius jūs patvirtinote ataskaitą. Man atrodo, iš tikrųjų laikas jau priimti kažkokį tai sprendimą. Reikia nustatyti galutinį terminą. Nes man atrodo, kad tiesiog kuria abiem institucijom daug problemų tokie atidėliojimai. Na, pasižiūrėkime, kiek dar reikia laukti. Na, šiek tiek vėluojame. Jūs čia esate galima galbūt pradėti, kuris pirmas pradės. Kaip jis?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 wel, voorzitter, voor de mogelijkheid om uh, onze studie ko kort toe te lichten. Um, ik presenteer graag deze studie. Ačiū už tai, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Taip, penki, nes šeš, dirbame kartu su šešiais ekspertais iš kitų valstybės narių ir gavome tiek paramos, kiek mums iš tikrųjų reikėjo. Rengiant rekomendacijas. Na, man atrodo, tarptautinė privatinė teisėje sistema yra iš tikrųjų nepaprastai svarbi, ypač kada mes kalbame apie kažkokias tai sutartis, tarp, tarp valstybinės e, sutartis, tarptautinės sutartis. Apskritai, jas paprastai reglamentuojamas ir valstybių narių lygmenyje bet, a, pavyzdžiui, galime kalbėti ir apie tarptautinę privatinę teisę e, nuo Amsterdamo sutarties. 1999 metų jau Europos Sąjunga iš tikrųjų vadina didelį vaidmenį privatinės, tarptautinės privatinės teisės sistemos rytyje. Daug teisės aktų parengta Žinoma, neįmanoma tiesiog apimti visko, lieka tam tikrų spragų ir todėl reikėtų pasižiūrėti, kur uh, matomas šitokios spragos ir o, kokių pataisimų, kokių priedų reikėtų. Ir klausimas, ar šalia e, na, to, ką mes jau turime, ir iš tikrųjų yra tokia aiškiai e, sistema, Na, pranešimo tikslas e, buvo. A, tai tiesiog kaip yra taikomi įstatymai, taip pat a, e, tam tikros taisyklės dėl pripažinimo ir e, įgyvendinimo, taip pat tam, tikras, tam tikrai procedūriniai dalykai kaip a, įrodymų pateikimas ir panašas dalykai tarptautinės privatinės teisės temoje. Tai labai svarbu, reikėtų iš tikrųjų tai pabrėžti, kad tai gana tokia techninė sritis ir tokioje srityje yra nepaprastai uh, svarbu uh, tokios taisyklės, tvirtos taisyklės yra labai svarbios uh, vidaus, uh, tam, kad galėtų tinkamai dirbti vidaus rinką. Žinoma, daug dėmesio yra skiriama laisvam verslo judėjimui ir manių judėjimui. Šitas visas taisyklės vadina labai svarbu vaidmenį, stiprinant teisingumo sritį. na, tos taisyklės ir taikomi įstatymai o, yra labai svarbus, nes o, kiek viename ES teisme taikomi tie patys o, įstatymai, bent jau e, esminiai dalykai o, yra tie patys nors atskiruose teismuose galbūt yra e, laikomas ir šalies įstatymų, tačiau pagrindiniai esminiai dalykai yra bendri visom valstybėm narėms. kad svarbu tai, kad kažkoks e, teisinis, e, sakysime, dokumentas vienoje valstybės narės būtų pripažinamas kitoje valstybėje narėje ir kad jeigu priimamas sprendimas e, teisme būtų pripažintas ir kitose valstybėse narėse. Tik labai svarbus ir ES pilietybei. ES pilietybė taip pat susijusių su privatinė nusavybė. Teismam yra svarbu, kad šitas taisyklės būtų taikomos, kad jų būtų laikomasi. Taip pat kaip ir tokie dalykai, tokios rytis kaip notarų darbas, teisėjai, teisininkų darbas. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbame, pavyzdžiui, sutartinius dalykus, labai svarbu, kad kilus įvairiems ginčiams, kad, pavyzdžiui, būtų žinoma, kokios šalies taisyklės ar teisės aktai turėtų būti taikomi. Sakysime, kada yra ta, e, teikiamas tam tikros paslaugos vienoje šalyje, kad šitos privačios nusavybės taisyklės, teisės aktai būtų taikomi. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tam tikrus pažeidimus, sakysime, asmens e, teisų pažeidimus čia Europos Sąjungoje. Svarbu, kad ES teismai į tai žiūrėtų vienodai ir būtų taikomi, taikomas tos pačios taisyklės, e, tie patys, tokie pat teisės aktai. E, taip pat reikia užtikrinti, kad jeigu e, negalima, pavyzdžiui, taikyti vienodų reikalavimų, sakysime, žalos atlyginimui, čia Na, e, sakysime, kada netgi paprasčiausi dalykai, kada gimus vaikui, pavyzdžiui, e, paprastai vaikui suteikiamas tėvo pavardė kitur, ne. Kitur gali būti visiškai e, kitos taisyklės, pavyzdžiui, kada vaikas gauna ir tėvų, ir motinos pavardas. Taigi labai svarbu, kad jeigu norite turėti ES pilietybę, svarbu, kad tos uh, atskirų valstybių taisyklės būtų pripažįstamos visose ES valstybėse narėse. Lygiai taip pat, kada kalbame, pavyzdžiui, apie skirybas o, ir tai, kaip tos skirybas liečia o, vaikus. O, tai labai svarbu, ypač turint galvoje dabar apie vis didėjantį žmonių piliečių judumą. Taigi, kai žiūrime į dabartinius teisės aktus, matome, kad yra 13 reglamentų ir 2 direktyvos ir lygiai taip pat dar a, yra rengiami tam tikri a, pasiūlymai, nauji pasiūlymai. Na, pavyzdžiui, dėl atskirų agentūrų, dėl vartotojų mes a, priėmė išvados, kad visos tos taisyklės ir ES juris jurisdikcija na, yra iš tikrųjų veikia, bet mes matome dar ir daug spragų ir tos spragos yra gana reikšmingos. Tokiose, pavyzdžiui, kaip skirybų srityje, elementų srityje dažnai dubliuojasi. Yra taisyklės, yra tam tikri instrumentai, o tai reiškia, kad tiesiog daromas tam tikros teisėkuros pastangos. Svarbu, kad kalba kalbame apie teisės aktus, dažnai būna tam tikri apribūjimai. Pavyzdžiui, anksčiau, kada būdavo kalbama apie tam tikrus teisės aktus, kada, kurie taikomi skirybų atveju, ne, ne visada būdavo įmanoma jas susitaikyti atskiruose valstybėse narise. Kada kalbam apie tas spragas, mes matome, kad a, mes kalbam apie taikymo sritį, apie tuos e, teisinius instrumentus, kurie jau yra, a, analizuojame juos. Ir a, daug kas yra e, tiesiog surašyta atskiruose lyg vadovėliuose, Daug yra įvairiausios medžiagos parengta sutarčių srities taisyklėse. Galima kalbėti apie tris tokius spragų tipus. Pirmiausia, kada kalbame apie tam tikrus teritorinius apribojimus. E, Na, yra tam tikros rytis, kada taikomas yra tarptautinis konvencijos ir yra tokių sričių, kada negalima rasti jokio kompromisu. Na, taip pat galima kalbėti apie tam tikras spragas, kurios jau pasitaiko tiesiog sistemiškai. Yra taip pat tam tikrų sričių, kurių nereglamentuoja jokie teisės aktai. Ypač kada kalbam apie turtinius dalykus. Daug spragų mes matome. Nesvarbu. Taip pat yra daug spragų, kada kalbame apie agentūras, apie korporacijas, ar arbitražo dalykus, taip pat apie kolektyvinį žalaus atlyginimą. Šitas, e, man atrodo, kad labai pastaraisiais metais buvo daug diskusijų dėl šitas kolektyvinės atsakomybės, kolektyvinės žalos atlyginimo. Kada kalbame apie šeimus, teisės aktus, pavyzdžiui, sakysime, santoka, santokos pripažinimas, taip pat registruotos partnerystės ar atskiruose šalyse laikomasi tų pačių taisyklių. Pavyzdžiui, kada kalbame apie pavardės, pavardžių pripažinimą, taip pat įvaikinimą, tėvystę. ES lygmenių šitas rytis nėra reglamentuojamas. Dar vienas rytis yra tiesiog saugusiųjų apsauga. Taip pat fizinių asmenų statusas. Mes manome, kad labai svarbu, kad kai, kurios, kai kuriuose šitose srityse yra laikomasi uh, Hagos konvencijos uh, nuostatų. Anksčiau dėl e, elementų jau yra buvę tokių klausimų, kurie tiesiog reikalauja sprendimų, nesakysime, dėl pavarčių ir lygiai taip pat kaip e, kada kalbame apie, sakysime, laisvą, laisvas e, ne tik asmenų, bet ir juridinių asmenų judėjimą. Europos Sąjunga taip gali turėti didelę įtaką, jos teisės aktai, bet niekada nebuvo taip aiškiai nubriežta. Jeigu mes norime šitas spragas užpildyti, labai svarbu nustatyti, kas yra tos suinteresuotos šalis Ar tai tie e, asmenys, apie kuriuos mes anksčiau kalbėjome, tai yra ir fiziniai, ir juridiniai ES asmenys, bet taip pat ir teisininkai arba visi tie asmenys, kurie e, na, dalyvauja šitoje teisėje ES sistemoje. Taip, e, ES teisės aktai galėtų didžiulį vaidmenį suvaidinti šioje situacijoje. Taigi čia galima prisiminti ir Hagos konvenciją ir tarptautinę privatinę teisę. Taigi mes galime e, arba tiesiog labiau viską suderinti ir užpildyti tas spragas, arba tiesiog labiau struktūruoti e, visą šitą e, sistemą ir tos metodus, kuriuos mes taikome. Reikia turėti galvoje, kad taip, šeimos teisėje yra na, tam tikri apribojimai. Koks tai- pavyzdžiui, teistumo, e, teisėtumo reikalavimas, galbūt reikėtų daugiau bendradarbiauti, kokio teisės akto, pavyzdžiui, būtų laikomasi skirybo atveju. Na, mūsų a, a, e, ekspertai a, mano, kad toks didesnis bendradarbiavimas a, gali būti ir geras dalykas, bet gali ir tiesiog ne visada. Jį reikėtų taikyti tik tai tada, kada žinome iš tikrųjų, ko mes norime pasiekti Europos Sąjungoje. Dar vienas svarbus dalykas. E, tai ar iš viso būtų įmanoma tam tikroje srityje na, aiškiai kodifikuoti šitą tarptautinę privatinę teisę. Na, dažnai ekspertai galvoja, kad, sakysime, vienas koks nors teisės instrumentas būtų galbūt ir naudingas, todėl kad tada visoje sistemoje būtų mažiau fragmentavimo, daugiau būtų sistemos ir galbūt teisė būtų skaidresnė ir tiesiog prieiga prie teisės būtų lengvesnė tiem, kurie nori iš tikrųjų prieiti prie jos. Dar gali būti tokių na, atsliptų tokių dalykų. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie tam tikras tradicinius netokį tradicinį kodifikavimą civilinės teisės šalyse. Naujos, pavyzdžiui, tos taisyklės, tas kodifikacija gali turėti kitokią, tai reikia turėti galvoje, reikia žinoti, apie ką mes kalbame, mes kalbame visi apie tą patį dalyką, mes vienodai suprantame. Vėlgi, jeigu pasižiūrėsime į akademinį diskursą, taip, čia yra teigiamas požiūris į Europos Sąjungos tą tokį kodifikavimą, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Bet kitose valstybėse narise ne visada taip. Ne visada netgi akademija visuomenė sutinkama su tuo, bet dažnai kartais ir vyriausybė su tuo nesutinka. Na, pavyzdžiui, kad ir dėl o, už, užsien, kitų valstybių teisės aktų, dėl, sakysime, viešosios tvarkos palaikymo taikymą visose valstybėse narėse. Ne visada tam yra pritarima. Galbūt prieš, kada kalbama apie e, na, bendras tokias ES taisyklės, reikia apie visą tai, ką aš kalbėjau, būti. Uh, E, pavyzdžiui, kada kalbame ir apie partnerystę, vėlgi ir supratimas ir teisės aksai labai skiriasi atskiriuose valstybės narėse, galbūt reikėtų e, kažkas vienodėti. Mes padarėme išvadą, kad atimųjų vidutinių laikotarpių ES reikėtų tiesiog bandyti užpildyti e, tas spragas, pirmiausia, nu, nustatant ties, kur šitos yra e, spragos ir po to palaipsniui stengiantis jas užpildyti. Tačiau ilgalaikė perspektyva, perspektyva, sakysime, per 15 metų galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų jau esamus, e, esamą teisę, esamus teisės aktus uh, konsoliduoti, suderinti. Labai ačiū už dėmesį, kad parodėte man. Labai ačiū. Ar dar norėtumėte kažką pridurti? Nee, ik heb eh, groot respect voor de voordracht van mijn collega. Ne, mano kolegija viską pasakė. Kągi, labai ačiū, gal kas nors turi klausimų. Pane Lichtenberger. Ačiū. Aš e, visiškai pritariu atliktai analizai. Galbūt vienintelis klausimas, kuris man kyla, yra štai koks. Jeigu mes daugelės ryčių kalbame apie tvirtesnį bendradarbiavimą, tai ko gero situacija, situacija tampa dar keblesnė. Nes įsivaizduokime santoką Europos Sąjungoje priklausomai nuo kilmės šalies, ji yra vertiname skirtingai. Galbūt reikia daugiau teisinio aiškumo. Taigi turiu tam tikrų abejonių. Aš suprantu, kodėl taip mastoma. Kai kurie dalykai tikrai labai emoci... kelia daug emocijų valstybėse narėse. Ir iš valstybių narių, ko gero, nereikėtų tikėtis, kad artimiausių metų uh, Jos taiga, joms taiga protas nušvis. At, aplankys jas koks nors nušvitimas ir jos taiga pasakys, ne, tai yra ne ideologinis klausimas, kalbame apie konkrečius asmenius, kurie nukenčia dėl to, e, kai yra tarp valstybinės bylos. Bet jau kaip sakiau, kalbant apie tvirtesnį bendradarbiavimą, turiu abejonių, man čia kyla daug įvairių problemų. Mm. Ir tikrai manau, kad nekarta vis dėlto bus kreipiamas į teismą, teisingumo teismą. Pane Tainu, ačiū. Norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Ar europinės. E, koks būtų teisinis pagrindas europiniai, tarptautiniai, privatiniai teisiai? ar būtų vienas, vienas teisinis pagrindas, ar jis būtų aiškus, ar kiltų tokių pat problemų kaip ir su tarptautinė priekybinė teisė. Toliau dar vienas klausimas. Buvo išvardintos įvairios teisinės sritis, kur reikėtų kuo skubiausiai uh, užkamšyti esančias spragas galbūt e, įvaikinimo sritis nėra toks prioritetas. Aš manau, kad galbūt reikėtų sudaryti sąrašą, prioritetų sąrašą, kur reikėtų kuo skubiau imtis veiksmų. Toliau dėl tvirtesnio bendradarbiavimo. Man atrodo, daug problemų kyla dėl harmonizacijos, pavyzdžiui, šeimos e, teisėje arba paveldėjimo teisėje, materialioje teisėje. Dėl tarptautinės privatinės teisės vėlgi yra uh, daug problemų, kai susidurėme su užsienio šalies teisė. Man atrodo, tvirtesnis bendradarbiavimas visai pasiteisina. Reikėtų išsiaiškintis konkrečiai, kokiamis šalimis būtų bendradarbiaujama. Galbūt vėlgi reikėtų sudaryti sąrašą. Galbūt mano frakcija ir nelabai norėtų tokio sąrašo, bet antra vertus, o ką daryti? Uh, Pavyzdžiui, dėl ištokos reglamento. Iš pradžių tokiam reglamentui pritarė viena ar kita šalis, o paskui laikui bėgant vis daugiau šalių štai ėmė ir prisijungė. Man atrodo, kad jeigu um, tvirčiau bendradarbiauti norėtų 20 šalių. Tai gerai, kitos galėtų tuo tarpu dar pagalvoti. Dėl Svievka. Ačiū. Vieną pastabą norėčiau užsakyti. E, sunkiai galėčiau įsivaizduoti, kad artimiausioje ateityje galėtumėme kalbėti apie tokią, tokį bendrą baudžiamosios teisės ar tarptautinės privatinės teisės kodeksą Europoje. Tai galėtų būti ilgalaikis tikslas, tačiau kol kas turėtumėme viską daryti palaipsniui. Tie tarptautinės teisės elementai, kuriems dėl uh, tam tikrų savybių ir dėl to, kad tai būtų aktualiau piliečiams, galbūt reikalingas bendras reglamentas, bet turėtumėme apsispręsti dėl tų prioritetų ir nuspręsti, kur link norėtumėme eiti. Aš suprantu, kad Briuselio pirmasis reglamentas irgi nėra tobulas, tačiau tai, ką nesen, ko neseniai pasiekėme, yra svarbus žingsnis į priekį. Rodantis, kad mes galime uh, irgi kažkaip susitarti. Aišku, nėra lengva tą padaryti, bet įmanoma. Taigi viską turime daryti palaipsniui, kai e, turėsime Europinę federaciją. Kažkada ateityje aš mielai, aš to labai laukčiau, tai štai tuomet ir galėtumėme jau kalbėti apie tam tikrus e, įstatymų suderinimus. Panas Stojanov. Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą ekspertams. Ar jūs nemanote, kad tos teisės rytys, kurias įvardijote kaip spragas, ar ne, ne dėl kažkokių tai tikslų jos nebuvo įtrauktos į privat, tarptautinę privatinę teisę? ir tos bendrus reglamentus. Dėl kelių priežasčių viena galėtų būti ta, kad nėra lengva suderinti nacionalinius teisės aktus. Pavyzdžiui, mano šalyje teisės aktai dėl patikos fondų ir registruotų partnerysčių. Tokių statymų nėra, nebuvo niekuomet mūsų šalyje ir tai yra labai jautrus klausimai susijęs su šeimos teisė ypatingai ir paveldėjimo teisę. Dėl to būtų labai sudėtinga suderinti tokias sistemas, suderinti nacionalinius įstatymus, įvairių šalių nacionalinius įstatymus šiose srityse. Juolab, kad nacionaliniai teisės leidėjai gali patys nuspręsti, ar jie nori įsitraukti į kažkokius tai išorės tai tartutinės sistemas ar ne. O visa tai, kas būtų prim, tarsi nusprendžiama Bruselėje, gali būti traktuojama kaip diktatūra. Dabar um, įmonių nusavybės teisė ir sutarčių teisė. Jūs apie tai kalbate kartu, bet aš nemanau, kad galime juos suplakti į vieną sistemą. Dėkoju. Pane Lichtenberger. Nur eine kleine. Ačiū. Turiu pastabėlę dėl nurodymų iš Bruselio diktat vokiškai. Man kažkaip tai labai keičias, keistai skamba tas žodis, juk mes nieko nediktuojame, visos valstybės narės kartu kažką sprendžia. Pane Kramer, prašom. Eh, Ačiū, aš Jums visiškai pritariu dėl to, ką Jūs pasakėte. Uh, pritariu tam, kas buvo pasakyta apie tvirtesnį bendradarbiavimą. Jo reikėtų vengti. Manau, kad iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti į tai, kad štai 15 valstybių narių nusprendė žengti tokį žingsnį ir dabar joms bus lengviau tvarkyti su ištokomis. Tačiau mes padarėme išvadą, kad tvirtesnio bendradarbiavimo reikėtų vengti, nes e, situacija tarp valstybių narių gali dar labiau išsiskirti. Jūs sakote, kad 9, e, 15 ar 20 valstybių narių prisijungtų prie tvirtesnio bendradarbiavimo idėjos, tai jau galėtų būti vertinama kaip pažanga. Dabar uh, Dėl teisinio pagrindo 81 straipsnėje yra numatyta neribota jurisdikcija harmonizacijai. Ar kad ir kiek šalių prisijungtų, pavyzdžiui, 13, jos galėtų bendradarbiauti. Vis dėlto valstybių narių taisyklės dėl tarptautinės jurisdikcijos skiriasi. Ir tai gali turėti pasiekmių. Aš nebūtinai taip pat vertinu teisinį pagrindą kaip jūs. Man atrodo, kad e, galbūt, galbūt šeimos teisės situacija, situacija yra skirtinga. Galbūt vis dėlto reikėtų numatyti ir tam tikrą opt-out. Aš manau, kad e, kalbant apie mūsų pranešimą, iš tikrųjų, Suprantame, kad e, dėl šeimos teisės kilo daug sunkumų, nes skiriasi materialioji teisė. Man atrodo, kad reikėtų pradėti nuo turtinės teisės, kur dar yra spragų, arba, tarkim, nuo daiktinės teisės, arba užstato, užstatų teisės. Man atrodo, kad tam galėtumėm dabar skirti daugiau dėmesio. Na, o kalbant apie teisę susijusią su asmenimis, reikėtų atsižvelgti ir į Europos teisingumo teismo sprendimus, pavyzdžiui, dėl laisvo asmenų judėjimo, kapitalo laisvo judėjimo, įsiusteigimo arba įsikūrimo laisvės. Jeigu ir nėra konkrečių uh, tarptautinės privatinės teisės taisyklių, tai vis tiek yra daug kas suvienodinta, harmonizuota Europos teisingumo teismo dėka. Toliau šeimos teisė. Iš tikrųjų, valstybėse narėse taisyklės ir nuostatos labai skiriasi, bet ES jau yra puikių pavyzdžių, tarkim, dėl partnerystės. Yra kai kuriuose šalise sudaromos santokos ir tarp tos pačios lyties asmenų. Uh, Taip pat e, tokiose šeimose irgi e, žmonės turi teisę globoti vaikus. Valstybės narės neverčiamos nieko daryti. Jos gali e, pačios apsispręsti. Jeigu valstybės narės nenori pripažinti, tarkim, tos pačios lyties asmenų uh, partnerystės. Tai gerai, jūs savo teritoriją galite ir nieko nedaryti, bet pripažinkite tai, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Toliau kalbant apie ateitį. Aš manau, kad reikia eiti prieki žingsnis po žingsnio. Tai vis dėlto yra didžiulis projektas. Ta tarptautinė primatinė teisė negalime iš karto dabar jau tikėtis viso šio didžiulio projekto sėkmės. Taip, tai yra tiesa ypatingai tam, tam tikrais atvejais. Prieš dešimt metų galbūt situacija būtų buvusi kitokia ir e, galbūt būtų daug pasikeitusi per dešimtmetį. Taigi nėra jokių tai priežasčių, dėl, neleidžiančių mums e, pabandyti ir, ir paieškoti galimybių. Dėl e, to, kad tyčia nebuvo įtraukti įtrauktos tam tikros rytys. Na, aš manau, kad e, įmanoma susitarti ir nekalbam apie tai, kad yra paminami nacionaliniai įstatymai, tiesiog yra bandoma išspręsti tuos ypatingai na, tarp valstybinius ginčius. Ir kartai žmonėms tenka susidurti su įvairių valstybių teisinėmis sistemomis. Su. Da möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diese sehr wertvolle Studie, die unseren Diskussionen hier sicherlich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 nicht der Fall. Tadeusz, bitte. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ar kas nors e, turėtų pastabų? E, Peunys. Tadeuš. E, taip, pirmininkė, labai trumpai. Vis, visapusiškai sutinku su tuo, ką sakė Eva. Teismo reforma yra labai svarbi dėl finansinės situacijos yra sudėtinga tą padaryti, tačiau šiuo argumentu negalime piknaudžiauti. Tinkamas teisingumo teismo funkcionavimas yra esminis dalykas, tai yra tiek pat svarbu, kiek tinkamas ES funkcionavimas, taigi aš remiu Jūs visapusiškai dėkoju. Fris. Labai ačiū. Pone Lichtenberg, ar dar norite ką nors pasakyti? Jeigu ne, tuomet priminsiu, kad pakeitimus galite teikti iki iki gruodžio 22 dienos. Dabar uždaras posėdis. Dabar prašau tų asmenų, kurie paprastai uždarose posėdžiuose nedalyvauja, palikti salę, išeiti iš salės. Kalbi poros minučių per traukėlę. Thank you.